aires. hyvää huomenta istunto on avattu ja labas rytas pradedame posėdį tikiuosi kad visų mūsų laukia puiki diena šiandien darbotvarkėje pirmas klausimas ponios hautalos pranešimas dėl sąjungos teisės taikymo